Gerbiami kolegos, dabar bus pasiaiškinimai dėl balsavimo motyvų ir norėčiau paprašyti visų jūsų tyliai palikti salę, kad galėtume išklausyti kalbėtojų, kurie dar nori pasisakyti. Gerbiami kolegos, parašau, kiek įmanoma greičiau išeikite iš salės, nes mes negalime girdėti kalbėtojų.